žaliųjų dėl narių paskirimo į parlamentinius komitetus ir šie e, paskirimai bus paskelbti e, protokole. E, iki protokolo patvirtinimo termino, jeigu nepateiksite,